Guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Sveiki. Teskime darbą. Norėčiau pasveikinti visus atvykusius į komitetą. Pradėsime darbą. Išplatinti jums darbo tvarkė. Nėra jokių pasiūlymų dėl pakeitimų. E, tikriausiai matote užrašuose, kokiamis kalbomis galite kalbėti, kurias yra verčiama. Noriu dar pasakyti, kad ketvirtą e, balandžio buvo numatytas mūsų kitas posėdis, jisai perkeliamas į septintą balandžio, jis vyks nuo 9 iki 12.30 ketvirtadienį ir mes balsuosime apie, e, dėl parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimą 14 metams, bus transliuojamas mūsų posėdis, toliau e, Europos parlamento biudžeto vykdymo tvirtinimas, mūsų pranešėjas yra Markus Piper, iškart jam suteiksiu žodžių. Ačiū, gerbiam pirmininkė. Man buvo įdomu tai ir neįprasta, kad e, prieš pristatant šį pranešimą gavome laiškų, kuriuose išreiškiamas e, nepritarimas pranešimo turiniu ir aš e, atsižvelgsiu į tai, kas pasakyta ir paaiškinsiu savo poziciją. Mes e, kalbame apie Europos parlamentą, jo biudžeto vykdymo tvirtinimą. 0,3 e, procentais išaugo e, išlaidos 3 ketvirčiai parlamento nariams, asistentams pastatams išlaidų ir tai atitinka bendrąją struktūrą ir auditorumai išreiškė atitinkamą nuomonę, už ką aš esu labai dėkingas. Nėra 0,5 procento toks klaidų lygis, tai nedidelis lygis. Ir galbūt dėl atlyginimo mokėjimo imti reikėtų praplėsti e, gana sunku patikėti, kad viskas taip sklandžiai pavyktų. Kitas dalykas, e, vidaus auditoriaus, vidinio auditoriaus e, išvados pastebėjimai yra gana pozityvus tie pastebėjimai. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kai ką. Pirmiausia, mes turėtume daugiau dirbti bendradarbiaudami, siekti stiprinti bendradarbiavimą su partneriais, išorės partneriais, kurie e, gali e, įsigilinti į sudėtingas parlamento struktūras, jie gali sekti, kaip viskas vyksta per eilę metų ir pagerinti mūsų darbo kokybę. Man atrodo, kad tai yra labai e, rimtas pastebėjimas. Mes e, nuolat gauname informacijos apie tai ir turėtume toliau gauti ją. Kitas dalykas E, rezoliuciją dėl 13 metų biudžeto vykdymo tvirtinimo trumpai. Buvo raginama taupyti, e, užduotys įvykdytos iš principo. Viena iš sičių, kurią reikėtų pasižiūrėti, yra e, maitinimas. Dėl to kyla tam tikrų problemų. Atrodo, kad kainų struktūra nėra palanki, nuo to kenčia lankytojai, asistentai Matome, kokios yra kainos. E, jie galima palyginti su Luksemburgo aikštėje kavinių kainomis esančiomis. Galbūt reikėtų pagalvoti, ar netaikyti mišrios e, sistemos E, galima galvoti apie tam tikras subsidijas, taip pat į teisingą kainų nustatymą arba rinkos e, kainų taikymą dėl 14 metų biudžeto vykdymo. E, mes mm, surengėme visai susirinkimų matome, kad buvo sprendimų priimtų, pavyzdžiui, geriamo vandens, sustarime dėl geriamo vandens, uh, ir baigsis jie galioti ir man atrodo, kad reikia peržiūrėti kai kuriuos dalykus dėl taupimo strategijos ir žiūrėti, kad nepakenktų darbo aplinkai tie susitarimai. Toliau 14 metų biudžeto vykdymas mums reikia daugiau vidinių tyrimų, vertinimų, kuriuos galėtų vykdyti tyrimo tarnyba Europos parlamento Mes e, turime galvoti, kaip e, sutaupyti atlikdami tyrimus. Dar vienas dalykas - biurai. Atrodo, kad vis daugiau prievalių e, dėl darbuotojų sutarčių perdodama iš administracijos į parlamento narių rankas ar jų biurų kompetencijai. Stažuotojai pasiūlymai dėl sveikatos apsaugos, sveikatos draudimo, aš nežinau, e, ar dėl visko galima taip nuspręsti tos e, prievalės atsakomybė perduodama parlamento nariams ir tai reiškia, kad administracija tarsi nusiplauna rankas. Man atrodo, kad mes turėtume reaguoti į tai e, dar dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. Išlaidos e, pirmininko rinkimų metu politinė veikla pirmininko rinkimų ir jo veikla kaip špicen kandidato, pagrindinio kandidato socialistų, buvo labai sunku atskirti tas dvi kryptis. Mes gavome dokumentų, išsamiu apie tai esu dėkingas už tai, kad jie buvo pateikti, bet e, aišku yra tai, kad E, datos e, kampanijos buvo e, labai artimos toms, kurios, kuriomis vyko socialistų frakcijos renginiai rengiantis rinkimams ar per kampaniją. Ta pati galima pasakyti apie lėšas kelionėms. Norėčiau daugiau informacijos išsamesnės apie jas. Toliau lankytojų grupės. Grinųjų pinigų mokėjimai yra rizikos veiksnys visiems, kurie yra susiję su jais. Galbūt reikia rasti naujus būdus ir tą reikėtų padaryti kaip galima greičiau, kad nekiltų nebūtina rizika mūsų darbuotojams, reikia kaip galima greičiau spręsti e, grinųjų pinigų mokėjimų problemą nenoriu nieko blogo pasakyti, bet nemanau, kad žmonėms e, reikėtų leisti ar kad jie galėtų keliauti su tūkstančiais eurų grinaisiais pinigais. Skaidrumo registras. Mes e, sveikiname tai, kad atnaujintas skaidrumo e, registras, tačiau manome, kad galima dar daugiau skaidrumo užtikrinti. kokie, e, pavyzdžiui, parlamento nariai, su kokia organizacija anksčiau yra bendravę, mums e, e, reikia detalių, bet aš nežinau, ar reikia tikrai tiek, kiek kad siūloma pranešime. Man atrodo, kad vertimo klaida pasitaikė pavadinime. kur kalbam apie nevyriausybinės organizacijas ir apie renginių organizavimą. Aš nesakiau, kad mes tik turėtume kreipti dėmesį, pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje dirbančias nevyriausybinės organizacijas. Mes turime e, išplėsti e, stebėsiną žiūrėti ne tik e, lobistus užsimančius ekonominę veiklą, bet uh, E, taip pat žiūrėti į nevyriausybinės organizacijas, žiūrėti kas, kada, ką daro. Nes mano nuomonė galime e, rasti dalykų, aptikti, kurie nebūtų daromi visiškai teisingai. Aš noriu pasakyti, kad galbūt tekstas anglų kalba yra teisingai surašytas. Čia vokiškame tekste galbūt pasakė klaidų. Toliau e, tyrimo tarnyba, mokslinio tyrimų tarnyba. Reikėtų dar pasižiūrėti jos veiklą. Gal pirmininkas turėtų pasižiūrėti, tai yra puikia tarnyba, kuri atlieka įvairius poveikio tyrimus, reikia naudotis plačiai jos paslaugomis, kad galėtume tikrai e, turėti užsitikrinti tikrą kompetencijos e, struktūrą, kuri net ir komisija galėtų atlikti tyrimus. Atrinkdami darbuotojus mes taip pat turėtume pirmiausia galvoti apie kokybę ir reikia užtikrinti, kad būtų laikomas ideologinio neutralumo principų. Naujoji tarnyba turėtų tikrai užtikrinti objektyvumą savo tyrimuose. Mes e, turime to tikėtis iš komunikacijų generalinio direktorato DGCOM. E, kitas dalykas - reitingavimas Europos parlamento narių. E, pateikiami neapdoroti skaičiai ir bandoma parodyti, ką daro Europos parlamento nariai. E, ir aš norėčiau administraciją paraginti pasižiūrėti kriterijus, kriterijus kurie galėtų būti naudojami uh, vertinant Europos parlamento narių veiklą, pavyzdžiui, kiek nuomonių parengiama ar kitokius e, kokybinius kriterijus taikyti, o ne tik teikti neapdorotus duomenis apie aktyvumą. Dėl istorijos namų. Mes esame susirūpinę dėl to, kad labai vėluojama e, remont, suremontuoti e, pastatą ir labai išaugo kainos. Kitas dalykas. Lankytojų centras 24 procentais išaugo jiems skiriamos išlaidos toliau, Liuks e, kino premija e, rekordiškai e, išleista pinigų ir reikia vertinimo tyrimo 13 metais per biudžeto tvirtinimą. Apie tai jau kalbėjome ir turime griežčiau žiūrėti tuos dalykus jau e, turėjo būti tas tyrimas atliktas pernai, 15 e, metų vidury, kad būtų galima atspindėti e, parlamento narių nuomonę. Toliau personalas moterų yra vadovaujančiuose postuose per nelik mažai. Dar vienas dalykas - etatų mažnymas, viskas vyksta taip, kaip numatyta ir tai yra gerai. Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas Aš girdėjau labai daug nuomonių apie tai, kad administracija dirba gerai, kad e, PHS, Paul Henry e, Spako pastatą, e, dėl jo yra gerai taip pat dėl Luksemburgo pastatų, bet mes turime galvoti ir apie ateitį. sprendimai apie ateitį, dėl ateities yra susijęs ne tik su, pir, susiję ne tik su pirmininkų suėga, bet ir visais parlamento nariais. Dėl to reikia įtraukti e, daugiau parlamento narių. Toliau vertimo žodžiu generalinis direktoratas reikia uh, užtikrinti modernizavimą vertimo žodžių paslaugų. Ir tikimasi, kad bus rasta kompromisų šioje srityje. Toliau finans, finansų generalinis direktoratas e, tarsi širšių lizdą pajudinome, atrodo. žiūrima, kas yra atsakingas už nuostolius, taip pat reikia galvoti, kas atsakingas už valdymą platesnė prasme. Mums reikia daugiau aiškumo dėl savanoriškų pensijų fondo ir reikia su šešėliniais pranešėjais daugiau padirbėti. Aš manau, kad mes tikrai sugebėsime pagerinti e, atsakomybės dalykus, tvarkantis su e, pensijų savanoriška sistema, toliau technologinių. Mm, techn... Informacijos tech... naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas e, galima pasižiūrėti į veiklą, toliau apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas, man atrodo, kad reikia e, kokybės e, atsparumo testus atlikti dėl mūsų informacijos technologijų sistemų e, stiprumo, saugumo generalinis direktoratas. Skirtingi stras, saugumo lygiai Strasbūrė, Bruselėje, į šios klausimus jau pasižiūrėta. E, pagal komunikatą dėl e, darbo skirtingose darbo vietose taip pat reikia pagalvoti, kaip užtikrinti dar geresnį šių dalykų, saugumo dalykų valdymą. Dabar dėl pranešimo aš noriu kai ką pasiūlyti. Dėl svarbiausių dalykų man atrodo, kad bus sutelkta plati dauguma ir aš kaip pranešėjas sieksiu tokios e, plačios daugumos ir mielai vesiu darybas, kad būtų galima sutarti dėl kompromisų. Taigi tiek. Ačiū. Parlamento biudžeto e, įvykdymo diskusijose visada iškyla įvairių įtampų. Ir dabar pirmasis paprašęs žodžių yra ponas Liberatski. Ačiū. Spotkań. Były to zawsze spotkania bardzo rzeczowe. E, iš tiesų, kaip buvo sakyta, buvo organizuotas ne vienas susitikimas. E, galima tiesiog e, pasidžiaugti tų susitikimų kokybę ir norėčiau padėkoti pranešėjų už bendradarbiavimą. Perikime prie pakeitimų pasiūlymų. Turiu visų pirma bendro pobūdžio pastabų. Finansavimas ir klaidų e, tikimybė. E, Tai, kas sakė e, pranešėjas yra sveikintinas dalykas. Buvo sakyta, kad klaidų tikimybė prieš keletą metų buvo 2 procentai, o dabar 0,5. E, Taigi toks sumažėjimas yra sveikintinas. Penktas puslapis. Antras punktas. Čia norėčiau pateikti e, pasiūlymą, kaip kitaip suformuluoti tekstą. prašant, kad e, situaciją galima dar šiek tiek patobulinti. E, kodėl pateikiu būtent tokį pasiūlymą? E, todėl, kad tokia formuluotė geriau dėrėtų su bendra, bendru tekstu šiame pranešime, taip kaip jis toliau yra formuluotas. Dėl valgyklų Matau, kad e, prieš kurį laiką buvo priimtas sprendimas pakeisti mm, darbuotojus, e, maisto tiekėjus ir mm, pranešėjas kelia klausimą, ką daryti su valgyklos darbuotojais, kai, e, sakykime, Europos parlamentas posėdžiauja Strasbūrę. E E, turėkite omeny, kad e, darbuotojai e, dirba mažose ir vidutinio dydžio įmonėse. Tad turėkite omeny, kad jeigu pradėtumėm galvoti, kur galėtume darbuotojus panaudoti, gali kilti problemų. Toliau buvo kalbama apie Europos parlamento rinkimus. E, manau, kad šiuo klausimu reikėtų e, dar e, padiskutuoti. Konkrečiai turiu omeny 23 dalį. Ne va tai sunku atskirti Europos parlamento pirmininko politinę veiklą nuo špicen kandidat veiklos. Na, jeigu sunku atskirti šios du dalykus, gal tiesiog darykime išvadą, kad na, tuo veiklų ir neįmanoma atskirti. Prezidentas, pirmininkas lieka visada pirmininku. E, mes e, nenustatėme, kad, e, sakykime, būtų kažkaip piknaudžiaujama užimamomis pareigomis. Dėl 24 punkto, ten, kur prašoma papildomos informacijos. E, Pranešėjas sako, kad e, buvo išplatintas e, klausimynas ir pagal jį gauta informacija yra gera išbaigta. Todėl nežinau, kokios papildomos informacijos mes galima prašyti. 25 punktas. Čia kalbama apie misijas ir nustatomas kvotas kvestoriai gauna įvairių pasiūlymų dėl kelionių E, ir tvirtiname prašymus pagal nustatytas kvotas. E, Šulcas nustatė tikrai žemas kvotas, e, lyginant su ankstesniais metais. Ir laikausi nuomonės, kad į tai reikia atsižvelgti. Bet tai, mano manimu, nėra labai didelė problema. 25 punkte kalbama apie išlaidas bendrai. E, apie tai buvo kalbama taip pat ir ankstesnėme pranešime, sakėme, kad reikalingas didesnis skaidrumas. Ir um, pranešėjas sako, kad galbūt reikės e, sukurti 75 papildomas darbo vietas. E, tuo tarpu ankstesnių metų pranešimuose sakėme, kad mes nenorime didinti išlaidų personalui. Todėl siūlau ir laikytis tokios pozicijos. E, dar dėl vizituotojų grupių, lankytojų grupių. Matome, kad situacija yra pagerėjusi E, matome, kad e, vis daugiau sulaukėme lankytojų ir e, jiems reikia skirti daugiau lėšų. Dėl grin, grin, išmokų grinaisiais pinigais. Manau, kad uh, Dėl to jau buvo kreiptasi į generalinį e, sekretoriatą, tačiau sprendimo dar reikės palaukti iki Liepos mėnesio. E, aš norėčiau padėkoti už tai, kad buvo glaudžiai bendradarbiaujama su generaliniu e, sekretoriatu, ieškant sprendimų, siekiant išvengti galimų pavojų. Toliau skaidrumo registras. Šiuo klausimu mes dar pasitarsime su pranešėju, nes Europos parlamento nariai jau teikia e, deklaracijas. Deklaracijas kartais tenka koreguoti. Ir atsižvelgiant į tai, ką sakė ponas Piperis, matome, kad e, dėl to kyla tam tikrų konkrečių problemų. E, pavyzdžiui, Europos parlamento nariai ne visada e, entuziastingai nusiteikia, kai jų reikalaujama dokumentų, kuriuos jie turėtų pateikti kartu su deklaracija. Jie jaučiasi lyg būtų įtariami jau kaž, padarę kažką negero ir siūlyčiau atkreipti į tai dėmesį. Pranešėjas e, teisingai atkreipė dėmesį savo pranešime į e, E, tokius dalykus kaip e, Europos parlamento tyrimo tarnyba. E, reikėtų tikrai pasitikslinti, kas buvo padaryta iki šiol, kokie darbai buvo atlikti, kas buvo pasiekta. Ir kitas dalykas, reikėtų taip pat uh, išsiaiškinti, kaip dažnai kreipiamas į tokią tarnybą. Pati tarnyba yra pati mažai žinoma. Uh, Toliau komunikacijų generalinis direktoratas ir parlamentarų reitingavimas. Man atrodo, kad pats reitingavimas atliekamas mechaniškai. Reikia pasistengti, kad visa tai e, vyktų tinkamiau. Pranešėjų skaičius ir parengtų pranešimų e, skaičius e, nėra tas pats Pavyzdžiui, vienas gali parengti dešimt nuomonių projektų, tuo tarpu kitas, kaip ponas Piperis, gali parengti vieną pranešimą, tačiau kuris, kuris lies visą Europos parlamentą. Taigi, e, pagal savo svorį pono Piperio pranešimas kaip ir daug e, svarbesnis. Be abejo, reikia atkreipti į vieną e, problemą. Tai yra E, pensijų fondas ir kaip jis yra administruojamas. E, turiu omeny 62 pranešimo punktą. E, čia kalbama apie išorės vertinimą, kuris turėtų būti atliktas Tačiau prieš tai norėčiau pasakyti, kad jau vertinimas yra atliktas. Ir um, vertinant dabartinę situaciją, e, reikėtų įsiaiškinti, e, kiek kainuoja šio fondo administravimas. Prie šio klausimo mes turėsime grįžti kartu su pranešėju. E, nebejoju, kad tiek aš, tiek pranešėjas manome apie pensijų fondą panašiai. E, toliau dėl pastatų administravimo ir e, renovacijos darbų. Prieš e, porą metų mes norėjome, kad Europos parlamento saugumo klausimas taptų prioritetiniu. Mes negalime leisti, kad pasikartotų situacijos, kai išpoliai buvo organizuoti Europos parlamento viduje. Tačiau tam tikslui pasiekti reikia e, pagalvoti, kaip lėšos galėtų būti panaudojamos geriausiai. Ir pačiame pastate Europos parlamento Briuselėje yra daug taškų, kurie gali būti um, prilyginami silpnosioms grandims. Ir um, Europos parlamento saugumas priklauso nuo to, kiek stipri yra ta pati silpniausia saugumo grandis. E, tam tikri sprendimai jau buvo priimti, e, jų kaina yra aiški, tačiau jeigu mes kalbame apie perspektyvą, apie artimiausius 15-20 metų, tada E, reikia žiūrėti, ar netgi galvojant apie e, saugumą nebūtų galima sutaupyti lėšų, galvojant apie pirkimus arba apie nuomą. E, bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą, tikiuosi bendradarbiauti ir ateityje, kad būtų parengtas geras galutinis ir objektivus pranešimas. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Sarvama. Ačiū, pirmininkė. Noriu trumpai išsakyti padėką pranešimo autorių kaip koordinatorius. Ir noriu pasakyti, kad aš tikrai esu patenkintas tuo, kad jūs e, siekite subalansuoto požiūrio šiuo klausimu. Kalbant bendrais bruožais, aš pats, vertindamas parlamento biudžeto patvirtinimą, pasisakyčiau už griežtesnį, o ne švelnesnį žvilgsnį dėl paprasčiausios pražasties. Mes esame vertinami, į mus žvelgia ir jeigu mes kažko nepadarysime, tai automatiškai tapsime taikiniais ir, ir teisingai, nes tai yra atviras žaidimas ir bet kas gali bandyti mus atakuoti. Todėl turime tikrai mm, aktyviai padirbėti savo pačių klausimų. O kalbant apie turinį, turiu tik keletą pastebėjimų. dėl 23-ojo, nuo 23 punkto iki 27. Žinau, kad tai yra kontroversiškas klausimas, atvirai pasakius. Ir tikrai manau, kad ir kas be būtų parlamento pirmininko poste ir kad ir kas be būtų pranešimo, pranešimo rengėjas, nesvarbu iš kokios partijos, e, turime ypač atidžiai vertinti, išanalizuoti tai, kas įvyko 2014 metų rinkimų metų pirmaisiais mėnesiais. Noriu pasakyti štai ką. Jei yra abejonių dėl ko nors, vėlgi e, su pasirengęs e, po kelių metų ginti savo žodžius, kuriuos išsakau šiandien, jie bus ir kitas pirmininkas, bet jeigu lieka kažkokių neišspręstų klausimų, tai manau, kad mums tenka pareiga tuos klausimus užduoti ir sulaukti atsakymų. Pavyzdžiui, 24 punktas, kaip ponas Liberatski minėjo, galbūt reiktų išbraukti 24 punkto antrą dalį. Bet jeigu atsakymuose kažko stingo, turime padaryti viską, kad būtų surasti visi atsakymai ir viskas būtų padaryta. Ta pati pasakyčiau po 26 punktą. Ten antroje dalyje sakoma, kad prašo konkrečios informacijos parlamentas apie posėdžius, kurie nebuvo išvardinti atsakymai į 15 klausimino klausimą. Reikia papildyti, užpildyti atsakymą ir darbas bus atliktas ir galėsime visi mm, jausti saugus ir patenkinti atliktų darbų. Dar viena pastaba dėl e, išmokamų grinų pinigų Neįtikėtina, kad 2014 ir dar 2016 situacija išlieka ta pati. Turime e, atsikratyti to dalyko. Trečias klausimas - vertimai. Manau, kad galima būtų siekti didesnio našumo individualiu pagrindu, bet manau, kad tai reikia daryti labai atsargiai. E, kalbu apie darbo organizavimą, nes vertimas ir vertėjai yra šio parlamento šerdis, parlamento šerdyje ir, ir be tos širdies, be tos širdies smegenys negali tinkamai veikti. Todėl tą klausimą turime labai atsargiai spręsti. Ačiū. Der tai Kollege Jova, bitteschön. Ja, Kollege Javor, Entschuldigung. Köszönöm a szót ponas Javor. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Piperiui už nuveiktą darbą ir bendrais bruožais kalbant, manau, kad e, parengtas tikrai geras dokumentas ir taip pat noriu prisijungti prie išsakytų pastebėjimų dėl parlamento darbo organizavimo, dėl administracijos, dėl MS reglamento lankytojų grupių ir, ir kaip sprendžiami lankytojų prieimimo klausimai. Aktualūs ir pastebėjimai dėl e, mokslinių tyrimų tarnybos. Jų rengiama informacija, jų rengiami dokumentai tikrai turėtų būti patikimi. Norėčiau išreikšti pasitenkinimą e, nuveiktų darbų. Tai tikriausiai tai, tai, ką aš pasakysiu, jūsų nenustebins, nes tuos klausimus, tą klausimą uždaviau ir generaliniam sekretoriui ir jums tai tikrai nebus naujiena. Turiu klausimą apie vidaus e, da, tvarkos taisyklės dėl informatorių. Veikia kai kurios sunkumus, patvirtiname naująjį reglamentą, e, kurio tikrai džiaugiuosi. Džiaugiuosi tuo, kad vidaus taisyklės dėl informatorių dabar yra iškesnės ir, ir taikomos, tai yra naujovė. Bet dar išlieka kai kurių silpnųjų vietų. Visų pirma, kalbant apie akredituotusius parlamento patarėjus. Tos taisyklės jų patarėjų, padėjėjų visiškai negina. Padėjėjai nėra tinkamai ginami. Tuo atveju, jeigu jie tampa informatoriais. Kitas klausimas - tai parlamento narių patiriamų išlaidų kompensavimas. Jau keletą kartą kalbėjome apie padėjėjų dirbančių vietoje klausimą ir kad labai skiriasi e, kiek turimų, vietoje turimų parlamento narių padėjėjų skaičius ir tai nesusiję su darbo krūviu. Ir ta situacija neišspręsta. Turime to klausimo toliau imtis. Kalbėdamas apie bendrą e, atlyginimų klausimą 29-30 punktai šiuo klausimu. Manau, kad mes einame neteisingų kelių, jeigu reikalavime, kad už kiekvienas patiriamą išlaidų e, atvejį parlamento narys privalo pateikti sąskaitą. Aš sutinku su ponu Sarvama, privalome atsiskaityti piliečiams. Turime būti jiems atskaitingi ir piliečiai turi gauti visą informaciją apie tai, kaip mes panaudojame viešasias lėšas ir nereikia daugiau darbuotojų parlamente, kurie užsimtų šiuo klausimu. Reikia tiesiog uh, užtikrinti, kad mūsų sandoriai būtų skaidrus, prieinami piliečiams. Tai padidintų pasitikėjimą parlamentu ir parlamento nariais. Dar noriu pasakyti porą žodžių apie aplinkos apsaugą. CO2 emisijų prekybos sistemos. Nežinau, ar tas subalansavimo sistema apims viską, bet turėtume gauti visą informaciją, visus skaičius ir galbūt reikėtų atsižvelgti ne tik į parlamento narių veiklą, bet ir lankytojų grupės, apskaičiuojant galutinį rezultatą, koks yra mūsų paliekamas CO2 įspaudas. Ir galiausiai noriu kai ką pasakyti apie lyčių lygybę. Šį klausimą keletą kartų jūs varstėme su generaliniu sekretoriumi ir mes ir toliau manome, kad e, aukščiausiose vadovaujančiose postuose parlamente moteris yra, moterų yra mažai, nepakankamai. Situacija gerėja, bet turime žengti tolimesnius žingsnius. Nes 50 procentų darbuotojų ir parlamento e, tarnautojų yra moterys. Bet jų skaičius aukščiausiose vadovaujančiose postuose yra daug mažesnis. Manau, kad situaciją tikrai galima būtų patobulinti. Iš tiesų, moteris turi būti dėkingos pranešėjai už tai, kad jisai įtraukė tokį punktą. Ir dėkoju, dėkoju pranešėjui už jo darbą. Manau, kad pranešime tikrai yra labai daug gerų idėjų ir galiu frakcijos vardu išreikšti pritarimą e, pranešėjo mintims. Toliau Europos parlamento komunikavimo veikla. Tai yra labai svarbus aspektas. Iš tiesų vyko labai gera e, diskusija apie komunikavimo strategiją strategijos veiksmingumą. Niekada negauname išsamios informacijos. apie tai galbūt galime sutaupyti lėšų, bet taip pat gal, reikia galvoti, kaip pagerinti komunikavimą su piliečiais. Aš taip pat sutinku su to, ką sakė pranešėjas apie e, interneto portalą, daug e, dėmesio skiriama tam, bet e, jisai yra labai sudėtingas. Netgi jeigu esi e, Europos parlamento narys, tai labai sunku tau susigaudyti, jeigu ir pažįsti tą portalą, labai sunku susigaudyti jame. Įsivaizduokite žmonėms, kurie nesusijęs su parlamentu ir kai jie nueina į tą portalą, kaip jiems sunku rasti informaciją. Reikia, kad viskas būtų paprasta, o dabar taip visiškai nėra. Dėl to, kas pasakyta buvo apie Liuks kino apdovanojimą, e, labai e, teisingos mintis ir mes raginame nekartą jau atsisakyti to apdovanojimo, bet neįgyvendinta mūsų rekomendacija. E, galbūt mums ir įdomus tas apdovanojimas, bet vargu ar visuomeniai tai įdomu. Parlamentariumas, kita vertus, yra tikrai sėkmės pavyzdys. Aš sutinku su pranešėju, su jo mintimis. Man iš tikrųjų keista, kodėl e, Deja, lankytojų centre lankytojų padaugėjo tik tai 1 procentu, kai finansavimas padidėjo 24 procentais. Toliau administracinė našta. Man atrodo, kad pranešime galėtume kalbėti apie tai, kad nuolat, kaip ir visi kiti, turėtume siekti mažinti administracinę naštą. Tam tikrai reikia skirti dėmesio, kadangi mes norime užsitikrinti skaidrumą, palaikydami ryšius su lobistais ir su išoriniu pasauliu apskritai, bet reikia viską daryti taip, kad nekainuotų tai daug ir nereikėtų užpildyti daugybės e, dokumentų formų. E, parlamente egzistuoja daugybė formų ir asistentai vaikšto su jomis, galbūt galima sumažinti šiuo požiūriu administracinę naštą. Ir mes taip pat galvojame kaip dėl tyrimo, pavyzdžiui, išlaidų, dėl imties. Reikia pasižiūrėti giliau į išvadas dėl išlaidų. Jeigu, pavyzdžiui, e, dirba išorės e, auditorius ir e, tyrinėja visas išlaidas, E, tai taip pat kainuoja. Reikia nepamiršti, dėl kavos, dėl vandens aš sutinku su kolegomis ir aš norėčiau, kad gražintas būtų vanduo ir kava per posėdžius, bet nežinau, ar protinga būtų tai įrašyti į rezoliuciją, kurią e, priminėsime per plenarinę sesiją. Pasižiūrėkime, galbūt galime tai viduje, viduje įspręsti dėl vertėjų žodžių. Girdėjau šiek tiek kitokį kokios e, nuomonės, e, nuomonių iš vertėjų pačių dėl e, valandų per savaitę išdirbamų. Reikia ieškoti sprendimo, reikia ieškoti tokio sprendimo, kuriam galėtų pritarti patys vertėjai. Ir kad mes nesukurtume kažkokio neramumo ar nemalonių jausmų šioje srityje Yra daug kas pasakyta apie parlamento darbą pranešime, taip pat minima darbo tvarkos taisyklių peržiūra. Mes e, susidurime su panašia situacija. Libė rengia pranešimą apie galimybę e, susipažinti su dokumentais, įskaitant parlamento dokumentus. Ir aš norėčiau pateikti pakeitimų kurie būtų susiję su šia peržiūra. Nemanau, kad mums. Reikia labai daug pakeitimų. Mes... Dar vienas dalykas - saugumas. Manau, kad saugumas iš ties svarbus dalykas, tačiau jeigu realiai norime užtikrinti saugumą, tai E, mes tuo metu turėsime atsikirsti, atsiriboti dar labiau nuo visuomenės, o mes to nenorime. Reikia labai atsargiai visą tai žiūrėti, nežinau, reikėtų penelik toli nužengti. Mes esame vieša, viešai veikianti institucija. Ir tai yra susijęs su tam tikra rizika. Būtų labai apmaudu, jeigu mes visiškai atsiribotume nuo visuomenės. Tačiau aš taip pat sutinku su tuo, kad dabartinėje atmosferoje reikia stipresnių saugumo priemonių negu kad anksčiau. Uh, Ajala Sanders. Dėkuoju, pirmininkė, labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai, pana Piperiui. Ir e, jo e, mintis pirmasis e, pranešime, kad mes galėtume matyti, kokią kryptimį žengsime. Mane kai kas nustebino, pavyzdžiui, punktai nuo 22 iki 27. Juose prašoma informacijos, papildomos informacijos ir panašiai. Bet kodėl ponas Juperis, kaip kiti deputatai, nepaklausė, nepaprašė tokios informacijos e, tuo met, kai galėjome paklausti generalinio sekretorius per galim, tada, kai su juo susitikome, aš, pavyzdžiui, turėjau papildomų klausimų jam, uh, Gal ponas Jukeris tuo metu neturėjo tų klausimų ir norėjau jo paklausti, kodėl jisai nepateikė tų papildomų klausimų, nepaprašė informacijos tada, kai turėjome progą tą padaryti. Yra tiesa, tiesa, iš tikrųjų yra nemažai klausimų, nemažai atsakymų išgirdome. Ir kalbama apie uh, tarp kontinentinės misijas pirmininko, bet jis lankys Ispanijoje, Luksemburgė ir kitose šalyse. Jeigu dar pasižiūrėsime į kitus klausimus, daug iš tų tarp kontinentinių misijų buvo EPP ir ALDE misijos. Ne tik pirmininkas e, susitiko su kolegomis iš socialdemokratų šeimos, taip, jis tą darė Prancūzijoje ir Italijoje, bet jisai lankėsi kitose šalyse, e, kurių vyriausybės nėra socialdemokratų. Taigi norėčiau paklausti, kas ponui Piperiui konkrečiai kelia susirūpinimą. Mes. Uh, prašėme e, papildomos informacijos, mums buvo suteikta informacija ir jeigu jūs dar prašote papildomos informacijos, tai jūs neteisingus klausimus uždavėte arba nepaklausėte tų klausimų arba jūs nesažininkai elgėtės. E, dabar konkrečiai 27 punktas, kuriame primenama rezoliucija priimta 2012 metais. Norėčiau priminti, kad ši rezoliucija, rezoliucija buvo panaudota EPP ir pono Piperio asmeniškai tam, kad būtų tiesiogiai užsipultas e, pirmininkas e, kampanijos metu. E, buvo rinkimų tikslais panaudota toji rezoliucija, galima sakyti. Tuo metu buvo užsipuldinėjimas ponas Šulcas dėl to, kad jis traukė rinkimų kovą, bet jis tuo metu buvo parlamento pirmininkas ir aš e, noriu paklausti, kokie yra ketinimai pono Piperio, ar jisai ketina užsipulti asmeniškai pono Šulcą? Ir jeigu pasižiūrėsime į kelionės pono Šulco, manau, kad jisai kit, susitiko su kitų partijų nariais, ne su mano partijos nariais. Norėčiau ponui Piperiui e, pasiūlyti plačiau pakalbėti apie tai, ar jisai e, klausė informacijos tik tai dėl to, kad klaustų, kad prašytų, ar nori ką nors sužinoti. E, primenu, kad tos rezoliucijos panaudojimas yra tikrai rinkimų tikslais naudotas dalykas, tai buvo labai nemalonus dalykas, gėdingas e, ir plenarinėme posėdėje tai išiškėjo. Galbūt nebereikėtų apie tai kalbėti. Kiti E, dalykai, kurie man kelia susirūpinimą. Ponas Piperis kalba apie objektyvės nuomonės, e, informacijos paslaugų, kaip užtikrinti tai, ar paklausti žmonių, kokie yra įsitikinimai. Man atrodo, kad reikėtų gal siekti užtikrinti žodžio ar bent jau minties laisvę. generalinis sekretorius e, kūrė tokią naują zoną ir galbūt generalinis sekretorius turėtų daugiau suteikti galių komitetams ir jų sekretoriatams, nes e, tai yra susijęs su pagrindinė Europos parlamento veikla. Galbūt e, netoks jau tinkamas yra tas kelias politika Europoje yra pagrįsta politinių partijų veikla ir tai yra svarbu. Mes visi atstovaujame frakcijoms ir dėl to svarbu nepamiršti institucinės pusės. Norėčiau paklausti pono Piperio, ką jis galvojo, ar e, komitetus reikėtų sustiprinti, ar individualius atskirus dalykus. Dabar administracinė pusė e, per pastarus metus tai buvo sustiprinta, bet buvo kai kas pamiršta. tai yra vertėjai žodžiu, jų profesija. E, jie e, dirba tam tikrą laiką, bet nepamirškite, kad jie turi taip pat rengtis posėdžiams ir kad jie atlieka kitas labai svarbias užduotis. Nacionaliniai parlamentų biurai jie arba nuomojami, arba e, taikomas abipusiškumo principas. Pavyzdžiui, turime biurų nacionaliniuose parlamentuose, nematro, atrodo, kad už juos nemokame. Ir kaip yra su nacionalinių parlamentų biurais pas mus, ar jie moka už patalpas ar ne, aš norėčiau to paklausti. Ir dar norėčiau e, paklausti apie e, tam tikrus prieštaravimus, kuriuos išgirdome iš audito rūmų atstovų. Aš pati norėčiau pasisakyti. Man atrodo, tai kaip yra išdėstytas e, turinys yra sveikintina. E, buvo daug pasakyta apie Europos parlamento pirmininką, apie jo veiklą, tačiau E, pereitais metais, kai buvo tvirtinamas e, biudžeto įvykdymo e, pranešimas, viskas buvo aišku. Dėl pakeitimų, dėl darbuotojų laiko ir 40 valandų darbo savaitės. Kai kurie darbuotojai dirba ilgiau ir um, aiškiai tai reikia užfiksuoti. E, taip pat um, reikia pasakyti, kad um, buvo papildomai pasamdyti 5 procentai darbuotojų siekiant uh, sumažinti darbo krūvį tiems, kurie dirba pernelyg daug. Taip pat norėčiau pasisakyti dėl e, sutarčių su darbuotojais, kurie dirba Strasbūrė ir Briuselėje. Taip pat ir dėl pensijų fondo. Dėl pensijų fondo mes tikrai turime reikalauti, kad būtų atlikta analizė, tinkama analizė dėl to, kaip e, turėtų būti reformuotas pensijų fondas. Nes kitaip gali kilti problemų su mokumu. Pensijų fondas negali e, veikti taip, kaip e, veikia iki šiol. Ir e, į tai reikia atsižvelgti. Taigi mes pereitais metais pateikėme pasiūlymą, kad toks tyrimas būtų atliktas, tačiau taip nebuvo atlikta. Bent jau mes norėjome, kad būtų atliktas tyrimas, kaip bus su pensijų fondu ir busimais e, parlamentarais. E, toks tyrimas yra labai reikalingas, nes matome, kad e, pensijų fondo deficitas auga. Yra artimiausiais metais mums teks e, daryti kažką. Egzistuoja e, specialios taisyklės taikomos prancūzų ir italų parlamentarams, kai kuriems yra taikomos nacionalinės taisyklės. Ir e, mes negalėjome e, pasiekti, kad šios dvi žmonių grupės patektų į bendrą sistemą. Taigi sveikinu tas diskusijas susijusias su pensijų fondu. Ir reikia žiūrėti į situaciją tokia, kokia ji yra dabar. Ir reikia ieškoti, kaip na, galėtumėm išspręsti tas pensijų fondo problemas. Nes tikrai pensijų problemas yra problema. Dar e, suteiksiu žodį poniai Sarkovskį, prašome. Ačiū pirmininkė. E, nesupratau, e, kas buvo pasakyta apie prancūzus ar italus. E, e šiai žmonių grupiai turėtų būti skiriamas pusę milijonų eurų. Tokius skaičius esu gavusi. Na, šios diskusijos jau trūks, e, trunka keletą metų, jeigu tiksliau apie 12. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Piperiui už pranešimą skirčiau š... aukščiausią balą už tai, ką jis rašo apie parlamentarų reitingavimą. Bent jau taip norėčiau aš įvertinti jo darbą. Keletas minčių apie Strasbūrą. E, tai yra itin aktualus klausimas. Gal Strasbūre esantys pastatai gali būti panaudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, kitų ES institucijų, kai mes neposėdžiaujame. Jeigu mes pastatų nenaudojame, gal jie galėtų būti panaudoti kitais tikslais. Toks pasiūlymas, man atrodo, esantis protingų ir apie tai reikia aiškiai užsiminti pranešime. Be kita ko, kaip ir sakė ponė pirmininkė, labai aktualus klausimas yra pensijų fondas. E, dar norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Saravama. Mes kaip Europos parlamentas turime būti labai skaidri organizacija. Ir mes negalime leisti, kad pensijų fondas subankrutuotų. Ir um, todėl reikia ieškoti sprendimo dėl pensijų fondų jau šiais metais. E, galbūt e, išmokos turėtų būti e, sumažintos arba turėtų iš esmės būti reformuota visa sistema. kai dėl išmokų lankytojams. Aš matau, kad pranešėjas rašo, kad e, pinigai yra išmokami grinais. Tačiau, e, man atrodo, mes turime užtikrinti, kad e, nuo 17 metų visos išlaidos būtų kompensuojamos banko pavedimais. Visą tai, aišku, prisidėtų prie E, atskaitomumo ir skaidrumo. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Piperiui už e, puikius pasiūlymus ir už labai e, geros kokybės pranešimą. Dėkuoju. Aš tada zum apšlius, bitte. Žodis ponui Piperiui užbaigti. Ačiū už komentarus, už siūlymus. Galbūt man prisireiks jais pasinaudoti kurią nors dieną. Noriu padėkoti visiems už išsakytas mintis. Neturėsiu galimybės aptarti visų jūsų pastabų detaliai. Jūs sakote, kad pranešimas, kad manėte, jog pranešimas bus prastesnis, na, priimu tai kaip komplimentą. Pone Jala Sender. jūs atrodo kalbate apie kažkokias e, konspiracijų teorijas, kuriams aš tikrai negabus. Noriu paklausti jūsų, žiūrėti jums klausimą. E, e, jeigu, jeigu vertinsime preliminarę jau dabar vykstančią pono Šulco rinkimų kampaniją, ką jis atstovauja, aš kol kas negaliu suprasti. Mūsų darbas E, suformuluoti klausimus, užduoti juos ir sulaukti atsakymų. Ir aš nesulaukiau visų atsakymų į klausimus. Gali būti kai kurių, e, gali būti, kad atsakymai bus netinkami, bet turime į tai gilintis. Na, kol kas tai nėra, toks, tai, tai nėra dar toks didelis dalykas. Ir mūsų raginimai. E, kaip jie suformuluoti, yra visiškai pagristi ir argumentuoti, bet aš nemanau, kad e, mes turėtumėme mm, pergyventi gilintis į samokslo teorijas. Dar vienas dalykas. Išorės ataskaita apie pensijų fondus. Būtent tai e, pranešime aš ir raginu padaryti Mums reikia išorės audito, kad kai kurie dalykai būtų pakeisti. tą tikrai galėtume padaryti ir nebejoju, kad per kitus keletą mėnesių gausime e, daugiau informacijos apie pensijų fondą. Negalime leisti, kad viskas ir toliau tęstusi, nes tai jau vyksta šešis metus. Nes kitaip, jeigu to klausimo neišspręsime, 2010-aisiais mūsų lauks nemalonus surprizas. Žmonės stebėsis, kodėl šie klausimai nebuvo iškelti anksčiau. Mes darome pažangą šiuo klausimu ir tikiuosi ilgainiui tą klausimą išspręsime. Ačiū, lauksiu šešėlinių pranešėjų susitikimo ir tikiuosi, kad mes drauge pasieksime gero rezultato. Ačiū. Baigiame šio klausimo svarstymą pagal darbo tvarkę. Periname prie kito. Specialiosios audito e, rūmų ataskaitos dėl specialiųjų ataskaitų. Malonu čia pasiekinti poną Kardif, atstovaujantį auditorumus. Aš pati esu pranešėję šiuo klausimu ir galbūt iš karto suteiksiu žodį ponui Kardif priskaityti šią ataskaitą. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Gresler ir komiteto nariams už tai, kad pakvietė mane pristatyti šią ataskaitą apie tai, kaip buvo gyvendinos mūsų specialiosios ataskaitose patiktos rekomendacijos. Noriu pristatyti susijusią informaciją. Audito rūmai kiekvienais metais skelbia apie 24 specialiasias ataskaitas daugmaž 25, kuriuose būna po 4-6 rekomendacijas, dažniausiai skirtas komisijai. Mes žinome, pas, norime pasidomėti, kaip tos rekomendacijos įgyvendinamos. Nuo 2012 mes e, paskelbėme e, apžvalgą, kaip įgyvendinos tos rekomendacijos atskiruose ataskaitose arba įtraukdami atskirą skyrių apie tai į savo kasmet rengiamą ataskaitą. Šiais metais e, atsitiknė intimi nagrinėjome aštuonias ataskaitas, kuriuose buvo 44 rekomendacijos paskatos 2009 iki 2012. Kalbant apie įgyvendintas rekomendacijas, didžioji dauguma jų e, buvo gyvendintos, buvo imtasi veiksmų pagal rekomendacijas ir mes galėjome išsiaiškinti, patikrinti, ar komisija jų, tų rekomendacijų laikėsi. Rengėme, taigi po, po tų e, ataskaitų paskelbimo vyko diskusijos parlamente. Septyniose ataskaitose domėjomės, kaip komisija valdo duomenis ir kaip žiūrėjome, kaip gyvendinamos paskui rekomendacijos, pavyzdžiui, valstybės kontrolės srityje arba išorės veiksmų srityje konstatuojame, kad inform, komisijos informacijos sistemos dirba geriau, laikantis mūsų rekomendacijos, nors tikslių ir patikimų dokument, duomenų teikimas yra sudėtingas dėl, dėl, dėl valstybių narių teikiamų duomenų kokybės. Šioje ataskaitoje yra vertintos ir komisijos vadybų sistemos pertvarkos po mūsų rekomendacijos, e, e, ypač vertinam RAD, RAD e, informacijos technologijų technologijos projektą domi, manome, kad reikėtų ištirti, kaip įgyvendinamos visos rekomendacijos. Bendrais bruožais manome, kad komisija galėtų geriau pristatyti savo kasmetinėje ataskaitoje, kaip įgyvendino rekomendacijas nes kai kuriais atvejais tos rekomendacijos buvo išgyventos tik iš dalies. Taip pat manome, kad komisija turėtų peržiūrėti valstybių narių institucijų veiksmus, kaip jos įgyvendinama mūsų rekomendacijas. Ir mes taip pat turėtume dar padirbėti 2015 e, specialioje ataskaitoje esame, e, perskaitėme darbinį dokumentą paraštą komiteto, beveik su viskuo sutarėme, kas tame dokumente parašyta. Galbūt reikėtų pridurti, kad audito rūmai ir komisija turėtų pritarti išvadoms. Ir nėra reikalavimo audito institucijai sutartis su audituojama institucija, bet mes tikrai turėtume sutarti dėl faktų. Mes labai atidžiai klausėmės komisijos nuomonės, ypač tais atvejais, kai komisija, e, kaip mūsų komisijos nuomonė išsiskiria, bet mes pat paskui padarome savo išvadas. Dėl rekomendacijų gyventinimo valstybės narėse pritarėme tam, kad tai yra svarbus tikslas ir mes e, atliekame iš ankstinį darbą, vertiname e, padėtį ir parengsime apžvalgas skirtas valstybėms narėjams, klausime, ką jos apie tai mano ir kaip jos reaguoja į auditorumų rengiamas rekomendacijas. Ir kaip sakiau, rezultatai, informacija apie tai bus kalbama mūsų kitoje metinėje ataskaitoje. Tai tiek būtų šiuo klausimu, pirmininkė. Ačiū. Ačiū už tai, kad skaitėte mūsų ataskaitą ir kad klausėte, išklausėte mane, mano pasisakymo. Dėkuoju ponui Kardifui. Ačiū už jūsų įdomią, naudingą ataskaitą ir mes Matome, kas atsitinka, kai nukreipi dėmesį link naujų dalykų. Tai reiškia, kad kartais pamirštami senieji, bet taip neturėtų būti. Ir mes turime kalbėti apie tai su komisija ir tą padarysime tikriausiai atėjus laikui. Jūs kalbėjote apie skaitmeninius dalykus e, komisijoje. Mes visuomet akcentavome uh, kaip tai svarbu ir aš noriu pasakyti, jog aš pati visuomet tuo tikiu ir dabar ataskaitoje pamačiau, kad e, yra pateiktos rekomendacijos dėl e, informacijos technologijų e, sistemos ir kad 11 iš 24 rekomendacijų nebuvo pakankamai gerai įgyvendinta. Dabar dėl gyvendinimo klausimų. E, veikia sistema, yra rodikliai, kurie gali parodyti, kaip e, veiksmingai taikomi tie e, veiksmai, susijęs su rekomendacijų gyvendinimu. Tačiau kartais e, klaidingai pasižiūrima į tai. Iš 86 rekomendacijų išdėstų mm, ataskaitose specialiuose iš dalies e, tik tai kai kas įgyvendinta, bet nėra nei viena iš jų visiškai gyvendinta. Ir matome, kad e, dažnai nesilaikoma rekomendacijų. Dėl pačios sistemos komisijos mes turime žinoti, kaip galima pagerinti būtų padėti. Kaip galima, kad iš 44-6 mm, nebuvo galima patikrinti elementų? Atsiprašau, 23 iš 44. Ir reikėtų paklausti komisijos, kokios yra padarytos išvados. Nes jeigu norė, kalbėsime apie vertinimo kategorijų e, harmonizavimą, e, vystomosios pagalbos rytyse kyla, dar lieka daug klausimų, ką komisija ketina daryti ir labai svarbu, kad auditorumai mums pasakytų, kaip reikėtų taisyti padėtį, nes sistema atrodo tikrai turi daug trūkumų. Ar viską reikia palikti tik tai audituotų subjektų rankose? Galbūt reikia pamastyti, kokias reikėtų priemonės uh, E, pritaikyti. Pone Ajala Sender, nepaprastai nuoširdžiai Jums dėkoju už visus paaiškinimus ir audito rūmų atstovui dėkoju, ponui Kardifui, už ataskaitą. Man taip pat norėtųsi sužinoti, kas vyksta. Ar sistema yra visiškai automatinė? kaip viskas e, šiais laikais, viskas e, vyksta internetu, o galbūt galima e, kalbėti apie tai, kad kažkas prisideda, žmonės dirba ir tada atsiranda žmogiškosios klaidos. Nežinau, Galbūt taip pat galima politinę prasme užtikrinti didesnę, geresnę priežiūrą, kaip įgyvenamos rekomendacijos, bet prieš tai reikės aiškinti, kaip veikia ta sistema. Ir aš turėčiau klausimų dėl ketvirtojo punkto. Jūs siūlote, sakote, kad prieš prieštaringos, prieštaraujančios procedūros egzistuoja, bet ir problemų praeitie buvo. Vienas dalykas yra terminai, bet mes bandėme padėti ir autorums, ir komisijai, nežinau, ar taip atsitiko, ar priešingas buvo rezultatas. Paskui žinome, kad tam tikri dalykai buvo sprendžiami prieš vasaros atostogas, iškilo praktiškų problemų, dėl kurio procedūros ir sistema buvo sunkiai valdoma. Bet mes kalbame apie prieštaravimo procedūrą, tai yra audito dalis ir noriu paklausti, noriu žinoti, kad mes e, nesakome, kad nereikia tokios procedūros, nes jeigu jos nebeliktų, tai negalėtume kalbėti apie deramą audito procedūrą. Ir iš tikrųjų noriu paklausti, ką reiškia ketvirtoji pastraipa, ką audito rūmų atstovas gali apie tai pasakyti. Ponas Mauglė. komisijos vardu, ne tik savo direktorato tikriausiai vardu. Dėl Europos parlamento biudžeto vykdymo tvirtinimo mes manome, kad ši ataskaita galėjo būti irgi kur kas blogesnė. Mūsų nuomonė galima pozityvių elementų išvelgti ataskaitoje ir taip pat, sakau, taip atsižvelgdamas į pono Kardifo ką tik išreikštas mintis, 89 procentai rekomendacijų E, beveik ar e, didelė dalimi įgyvendintos. Manau, kad tai geras rodiklis. Aš e, pasižiūrėjau skirai į tuos punktus, kur nesutarė audito rūmai ir komisija. Dėl įgyvendimo tikrai labai yra nedideli skirtumai dėl to, kai vertinama, ar rekomendacijos įgyvendinamos visiškai ir iš dalies valstybėse narėse. Ir ne, tas visiškai ar iš dalies skirtumas yra labai nedidelis Komisija sutinka su visomis e, specialioje ataskaitoje išdėstomis rekomendacijomis. Jūs ką tik tai minėjote kitą klausimą, ta RAD sistema rekomendacijų mm, veiksmų ir vykdymo. Mes pastaraisiais metais nemažai pasiekėme pažangos, tačiau niekas nėra tobulas, yra daug dar galimybių tobulėti ir sistemas E, manome, kad pakankamai gerai atspindi rekomendacijų būklę. Pati sistema yra ganėtinai sudėtinga. Visi komisijos generaliniai direktoriai e, turi e, įnešti savo įnašą ir įvaldoma biudžeto generalinio direktorato ir komisija su auditorumais nesutarė dėl to, kaip įgyveni tą pateiktą rekomendaciją. Mes tikrai labai rimtai žiūrime į viską. Aš kalbu komisijos tarnybų vardu, mes tikrai labai labai rimtai viską vertiname ir manome, jog specialiosios ataskaitos yra labai naudinga galimybė mums priemonė įvertinti mūsų politikos priemonės ir veiksmus. Nes taip pat pasižiūrėjome į darbo grupės rezultatus. Ji buvo įkurta komisijos ir audito rūmų netaip seniai ir galvojame, kad ateityje tai galėtų būti naudingas forumas, kalbant apie problemas su audito rūmais, sprendžiant ginčius ar e, aiškinant visos dalykus, kurie nėra iki galo aiškus, kad e, rastume gerą sprendimą. Manau, kad audito rūmai taip pat mus palaikys šioje sityje. E, man atrodo, kad apsiribosiu tuo, ką pasakiau. Jeigu turėsite kokių nors klausimų, tai pasakysiu, kad aš atstovauju komisijai, bet yra ir kitų kolegų iš Kipratų, kurie galėtų atsakyti į konkrečius klausimus apie specialioje ataskaitoje minimas problemas. Ačiū. Also, irgendwie, also entweder haben Sie es an den Augen oder ich. Entschuldigung, aber ich meine, ich habe mir das ja auch angeschaut, also von den. Ačiū komisijai už pasisakymą. Aš pat, pasitikslinau. Specialiuose ataskaitose yra 44 rekomendacijos, 3 buvo laikomos nebe aktualiomis ir e, išvada yra tokia, kad daugiau nei 60 procentų rekomendacijų buvo įgyvendintos. Tai yra sveikintinas dalykas nes 2009 e, metais dauguma rekomendacijų buvo laikomos tik tai iš dalies įgyvendinantos. tos. O dabar matome, kad skaičius visiškai gyvendintų rekomendacijų yra daug didesnis. Tačiau yra tokių sisteminių problemų e, susijusių su pačia RAT sistema. Ar ji yra gera? Nes būtent RAT sistemos patikimumas turi uh, E, įtakos e, ataskaitoms. Tad kyla klausimas, kiek patikima RAT sistema ir kiek patikima ta informacija, kurią mes turime. Prašome pakomentuoti. Komisija. Aš negaliu prieštarauti tam, ką sako auditorumai specialiuose ataskaitose, nes kitaip mes negalėsime pritarti rekomendacijoms. Turiu pasakyti, kad mes e, peržiūrėjome tuos įvardintus trūkumus ir dėjome pastangas, kad pagerintume e, vidaus informacijos rautus tarp generalinio direktoratų ir biudžeto generalinio direktorato, kuris administruoja RAT sistemą. Tokia yra e, situacija, reali situacija. E, audito rūmai aiškiai pasakė savo nuomonę per 44 rekomendacijas ir specialias ataskaitas. Galbūt sistema nėra e, tobula, tačiau turiu pasakyti, kad e, kalbant apie auditorumo e, rekomendacijų, dauguma jų yra įgyvendintos. Ir jeigu mes kalbame apie 98 procentus, tai yra tikrai įspūdingi skaičiai, kuri rodo, kad komisija atsižvelgia į audito rūmų rekomendacijas, kurioms komisija pritarė. Ačiū, ponas Kardif. Ačiū. Nemanau, kad mes nepritarėme tam, kad komisija nerimtai žiūri į rekomendacijas E, dėl RAT sistemos, e, kaip suprantu, yra tobulinama. E, jos tikslas buvo žiūrėti, kaip yra įgyvendinamos audito rūmo rekomendacijos. Tačiau, kai buvo pirmą kartą kuriama ši sistema, ji buvo kuriama kitiems tikslams. Kas būtų galima dar geriau daryti? laikomės nuomonės, kad reikėtų e, žiūrėti labai didžiai, kas yra įtraukiama į sistemą, tam, kad e, galėtumėm e, tikėtis patikimesnio rezultato. Pavyzdžiui, norėtumėm, kad sistemiškai RAT sistemoje būtų užfiksuojami dokumentai, kokie veiksmai buvo atlikti atsižvelgiant į rūmo, audito rūmo E, rekomendacijas. Tai, pavyzdžiui, lengviau mums būtų geriau žiūrėti, kaip tos rekomendacijos yra gyvendinamos. E, yra suburta speciali e, grupė. Taigi, kaip matote, joje yra ir auditorumų, ir komisijos atstovų. Mes žinome, kas turėtų būti, būti patobulinta, kur auditorumai gali padėti auditorumai prisideda, komisijas, Europos komisija pritarė dėl daugelio mūsų rekomendacijų ir tai yra sveikintinas dalykas. Na, tai nėra um, ta situacija, kai mes sakome, kad sistema yra beviltiška ir jos reikia atsisakyti. Ne, tiesiog sistemą reikia tobulinti, kad ji tiesiog galėtų pateikti mums geriau, geresnės kokybės informaciją tiek auditorumams, tiek Europos parlamentui. O kaip kaip toliau e, bus e, nagrinėjama, koks darbas atliekamas, ar jūs pasitelksite savo sistemas. Aš atsiprašau, aš nesupratau. kodėl e, auditorumai neturi savo pačių testinės stebėsenos sistemų. Tai reikštų, kad mes patys turėtume perimti tų stebėsenos sistemų kontrolę. E, egzistuoja tokios sistemos, nes mes domėmės, kaip, koks darbas atliekamas, kad būtų gyvendinta tai, kas nurodyta. E, pavyzdžiui, stebime, kaip, e, kokia yra situacija biudžeto panaudoj, e, biudžeto kokiose sritise, iš naujo atvertintami situaciją, atlikdami auditą, įvertindami rizikos veiksnius, taip pat įvertindami testinę komisijos veiklą turime mes atliekame nemažai darbo, tokio darbo šioje srityje, bet tai numatyta pagal audito apibriešti. O aš minėjau darbo grupę ir dabar mes patys rengėme, mes kūrėme savo uh, testinės stebėsenos duomenų bazę. Ne, nenoriu nieko žadėti, bet mes tikėmės, kad šių metų pabaigoje arba kitais metais ji bus sukurta. Tikrai įdomu, gal galite papasakoti, kas bus tai, toje duomenų bazėje. Galbūt būtų geriau sutikti žodį specialistui, kuris uh, aiškiau viską pasakos, nei aš. Prašau, ponė Svainį duomenų, ta kuriama duomenų bazė apims visas mūsų e, paskelbtas rekomendacijas, taip pat kokių veiksmų komisija ėmėsi įgyvendindama tas rekomendacijas. Tikimės tą duomenų bazę panaudoti analizuodami, kokių veiksmų buvo imtasi per konkretų laiko tarpą kad galėtume išsiaiškinti, kokį poveikį auditorumo ataskaitos daro biudžeto finansų valdymui. Ačiū. Ačiū, lauksime e, jos atsiradimo. Ar komisija norėtų ką nors pas, patikslinti, kurio nors direktorato atstovai? Ar kas nors nori ką nors pasakyti? Taip, galbūt paklausiu. Ačiū pirmininkė. Jeigu turite konkrečių klausimų apie rekomendacijas, kurios buvo čia aptartos, e, pavyzdžiui, dėl tų rekomendacijų, kurių e, atveju autorumai savo, kad iš dalies įgyvendiname rekomendacijas, o mes sakome visapusiškai, tuomet galime pasiekti ir RAD sistemą ir, ir pasižiūrėti, koks buvo mūsų atsakymas auditorumams. Mes sutinkame su tomis rekomendacijomis ir mes dirbsime, e, kad jos būtų įgyvendintos artimiausių laikų. Ačiū. Turėsime skirti laiko RAD sistemos bendrai apžvalgai. Ačiū. Tuo baigėme šio darbo tvarkės punkto svarstymą ir noriu perėti prie kito punkto. Atsiprašau, Martina. Trumpai, ačiū noriu padėkoti Jums už Jūsų ataskaitą ir už rekomendacijas. Man jos tikrai patinka. Aš jas atsižvelgiau į, į pakeisdama savo rengimą pranešimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir dabar kitas darbo tvarkės punktas, nuomonės projektas. dėl tarptautinių apskaitos, finansinės atskaitomybės standartų ir finansinės ir tarptautinės apskaitos standartų. Žodis ponui Černeckiui, kuris yra pranešėjas. Ačiū. Visų pirma, reikia pasakyti, kad pagrindinė tarptautinių apskaitos standartų taikymo pagrindinis tikslas yra suderinti įmonių teikiamas finansinės ataskaitas. Ir kad taip, taip galima užtikrinti skaidresnę, labiau palyginamą ir, ir aiškesnę finansinę informaciją. Taip pat reikia pasakyti, kad tie standartai IFRS yra labai sudėtingi ir reikia įvertinti kaštų ir naudos e, aspektą ir po, atlikti poveikio vertinimą. EFRAK e, darbo grupė finansinių e, apskaitos standartų klausimais dirba jau kurį laiką šiuo klausimu. Taip pat reikia pažymėti, kad pamokos išmoktos įgyvendinant tarptautinius apskaitos standartus ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus turėtų būti pritaikytos viešajame sektoriuje ir turėtų tapti kriterijumi valstybėms narėms, joms plėtojant viešojo sektoriaus uh, E, finansinės atskaitomybės standartus. Tai aktualu modernizuojant valstybių narių e, apskaitos sistemas, kad būtų pereita prie visišką atskaitomybę užtikrinančios sistemos, kad būtų galima, kad sistemos viešųjų a, e, finansų sistemos būtų skaidrios ir kad ataskaitos apie, apie jų būklę būtų nesunkiai skaitamos ir palyginamos. Labai ačiū. galbūt nepatraukli ta tema, bet ji yra nepaprastai svarbi, kadangi e, vieši standartai apskaitos yra nepaprastai svarbus. E, paskutinį kartą, kai lankėmės Hamburgė, girdėjome, kaip E, diskutuojama apie tai. Ajala Sanders dabar pasisakys. Norėčiau padėkoti pranešėjui už pasiūlymus. Pirmiausiai taip pat noriu pasakyti, kad visiškai pritariu dėl to, kad Nepaprastai yra labai svarbu Europos lygmenių kalbėti apie tai, kaip yra svarbu turėti sistemą, kuri būtų pagrįsta bendraisiais visiems primtinais standartais e, viešųjų sąskaitų srityje. Ir vyko seminaras neseniai, diskusijos apie tai ir kalbėjome, kaip yra sudėtinga užtikrinti tokį vieningumą, nes tai daug kainuoja e, e, ekonominė prasme, kai kurios administracijos turėjo problemų siekdamos atnaujinti sistemas, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir žiūrėjome į kitas valstybės narės, tikriausiai prisimenate, kad vyko diskusijos ir su e, atstovais iš Hamburgo Mes e, visiškai pritarėme pasiūlymams, mums reikia tokios sistemos, bet tuo pačiu metu mums reikia, kad būtų aišku, e, kad žinotume, kokie yra terminai, kokios yra sąnaudos, reikia kalbėti apie tai su piliečiams ir kalbėti apie tai, kad mes turime susitarti, turime turėti bendrą sistemą pagrystę suderintais standartais. Ir E, tai pagerinti situaciją, dėl to mes remiame e, tai, bet taip pat reikia turėti aišku kalendorių ir žinoti, kiek tai kainus, kainuos ir tokiu būdu turime įvertinti visą naudą, kurią turėtume užsitikrinį ir taip pat turėtume e, žinoti, koks bus kelias iki to rezultato ir galvoti, kaip įtraukti visas e, teigiamus elementus, kurie galėtų būti naudingi. E, Reikia kalbėti apie ateitį, apie atnaunimą ir apie tarptautinį standartų e, pobūdį tiek europiniai, tiek tarptautiniai standartai turėtų e, būti suartėti ir neprieštarauti vieni kitiems. Ir reikia raginti valstybės narės e, siekti dėkti bendrą kultūrą, tarptautinių, tarptautinių apskaitos standartų, pirmiausia, viešosiuose institucijose. Toliau ponas Novakomas. Dėkuoju, pirminkė. Tarptautiniai apskaitos standartai vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, ypač smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Europos e, Sąjunga turi programas dėl bendradarbiavimo pasienio regionuose, ir siekiama sustiprinti vietos valdžios verslo e, galimybės pasienio regionuose, bet mes tuo pačiu metu neraginame dėkti reformas dėl supaprastinimo ir e, lengvesnių sąlygų verslui e, veikti taikant tarptautinius apskaitos standartus. Aš nesakau, kad e, reikia, nereikia bendrosios žemės ūkio politikos, bet mes turime galvoti apie kitus bendruosius dalykus, pavyzdžiui, bendrus viešųjų pirkimų standartus, bendrus tarptautinės atskaito, apskaitos standartus. Ir būtų kur kas lengviau dirbti, jeigu, pavyzdžiui, atsirastų įmonių e, finansinės atskaitomybės bendri standartai ar standartai apskaičiuojant mokesnį sukčiavimą mm, E, taip pat e, judumą tarp, to, tarp valstybinių mastų. Ir jeigu mes matome dabar, kad e, daug biurokra, biurokra, biurokratijos yra MVI negyvendinami pakankamai gerai tarptautiniai finansinės atskaitomės standartai. Ir aš pasisakyčiau už griežtesnės apskaitos, atskaitomybės, e, tai yra taisyklės didelėms bendruojams, kurios, e, kurių akcijos yra pardavinėjamos e, biržose, bet kitokias taisyklės paprastesnės reikėtų taikyti smulkiam verslui, mažoms šeimų įmonėms. Reikėtų raginti valstybės narės e, taikyti standartinės procedūras, e, naudojant viešasias lėšas ir pirmiausia, galbūt pradėti galėtume nuo standarti, standartizuotų viešųjų e, pirkimų ir suderintų atskaitomybės standartų. Labai ačiū ponas Makaronidis, Eurostato atstovas. Ar norėtumėt pradėti, paskui stoitelbom. Dėkui. Labai ačiū, pirminkė. Norėčiau akcentuoti tai, kad komisija pritarė susirūpinimui, kuris išreikštas dėl pasitikėjimo viešaisiais finansais. Visiškai pritariu Jums dėl to, kad finansų krizė išryškino reformų požiūrį. Pirmiausiai, finansinės atskaitomybės rytyje. Manau, kad tai bus naudinga ne tik kapitalo rinkoms, bet taip pat ir siekiant baigti kurti bendrąją rinką. Dėl bendrojo viešųjų lėšų valdymo ES, tai taip pat turėtų būti naudinga 2011 metais, e, kai buvo kalbama, tvirtinamas šešių priemonių paketas, e, sprendžiant finansų krizę ir buvo kalbama apie tai, kad reikia derinti finansinės atskaitomybės ir apskaitos standartus ES. Tai tikrai bus labai naudinga viešiesiems finansams. Mes sustiprinsime pasitikėjimą piliečių tais finansais, sustiprinsime skaidrumą e, visų viešojo sektorio įmonių veikiančio Europos Sąjungoje. Tai bus labai naudinga Europos Sąjungos piliečiams. Tai taip pat atvers visiškai naujas e, galimybės e, atliekant priežiūrą viešųjų lėšų tvarkymo. Kaip jūs žinote, 2013 metais komisija paskelbė ataskaitą e, tarybai ir parlamentui išstudijavusi e, tai, kaip veikia tarptautiniai atskaitomi standartai valstybėse narise. Mes sakome, kad reikia e, siekti derinti standartus ES ir mes Savo tikslais taip pat sakėme, kad yra techninių, koncepcinių ir valdysenos klausimų. Tai e, yra susijęs su tarptautiniu viešųjų atskaitomės standartų taikymu. Ir mes taip pat turime pasakyti, kad tarptautinė apskaitos standartų valdyba sureagavo į mūsų pastabas išspręsta labai e, nemažai klausimų, kuriuos komisija minėjo savo ataskaitoje ir mes labai ati, glaudžiai dirbame su tarptautinė apskaitos standartų valdyba, siekėme e, parengti bendrą Europos e, vertinimą, interpretavimą tarptautinių viešosios atskaitomybės standartų. Mes siekėme sukurti standartų sistemą viešajam sektoriui, pasitelkiant tautinės apskaitos standartų valdybos rekomendacijomis kaip išeities tašku ir galbūt jūs žinote, kad valdyba ši e, siekia e, užtikrinti kaip galima didesnį vientisumą tarp viešųjų, viešaus ir privataus sektoriaus atskaitomybės standartų ir mūsų tikslas e, suvienodinti skirtingas atskaitomės e, sistemas ir tarptautinių e, finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinės apskaitos standartų valdybos ir mūsų standartus ir mes siekėme taip pat užtikrinti bent jau minimalų atitikimą standartų, kurie būtų pagristi Europos sąskaitų sistema. Mes, kaip sakiau, jau dirbame nuo 2011 metų ir dar norėčiau porą dalykų papildomai pasakyti. Mes norėtume valstybėms narėms numatyti tam tikrą laikotarpį ir jas paremti įgyvendinant viešo sektoriaus atskaitomės e, standartus, e, perinant prie kaupimo principų pagristos apskaitos. Tikriausiai 2020 metais jau bus e, baigtas šis perimas Ir paskui bus pateikta ataskaita komisijos tarybai ir parlamentui prieš pereinant prie e, kito etapo, kai bus pereinama prie e, kitų tarptautinių standartų įgyvendinimo valstybės narėse. Ačiū. norėčiau užduoti vieną klausimą. Mes laukiame pasiūlymo e, nuo 15 metų, ar pasiūlymas bus pateiktas, ar jis vis dar analizuojamas. E, komisija 13 metais pateikė ataskaitą ir nuo to laiko mes e, parengėme ir pristatėme įvairių minčių E, kaip e, Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartai galėtų būti gyvendinti. E, taip pat aptarėme su nauja komisija ir politinius prioritetus. Peržiūrėjome mūsų požiūrį, kalbant apie Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus. Ir sakome, kad reikia dirbti dviem etapais. Pirmo etapo metu turi būti siekiama uždidinti, padidinti finansinį e, skaidrumą, turėtų būti dirbama su valstybėmis narėmis, kad jos e, įgyvendintų įvairias e, su apskaitos standartai susijusias reformas. Ir apie 20 metus turėtų būti pateiktas konkretus teisėkuros pasiūlymas, kad E, būtų galima antrojo to projekto etapo metu įgyvendinti tuos e, Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus. Ačiū. E, Vokietijoje mes manome, kad tokia reforma kainuotų kelis milijonus eurų. Tai gal galime, sakykime, jūsų projektą įgyvendinti palaipsniui? Ar būtina viską daryti vienu metu? Nežinau, ar ką komisija darė šiuo, daro šiuo klausimu, bet aš prisimenu mm, situaciją Vokietijoje, kai buvo paskelbta apie projektą turėti tuos bendrus Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus. Ir um, įmonės jau pradėjo uh, galvoti apie pakeitimus. Tiesiog keliu klausimą, kodėl reikia viską gyvendinti per vieną dieną? Ar um, e, nereikėtų, sakykime, žingti žingsnis po žingsnio? Tai būtų efektyviau. Pavyzdžiui, gal gali būti pasirinktas kažkoks paprastesnis kelias ir e, ko jūs tikitės iš teisėkuros e, pasiūlymo? Dėkoju. Okay, as a matter of prison, first of all, I would Visų pirma, turiu pasakyti, kad mes esame atvirai nusiteikę bet kokio pasiūlymo atžvilgiu, kuris tiesiog leistų užtikrinti e, finansinį skaidrumą, palyginamumą finansų sektoriuje Europoje. E, tiek Eurostate, tiek bendradaudami su valstybėmis narėmis jau e, pagalvojame apie jūsų užduodamus klausimus. Taigi, kyla klausimas apskritai, ko mums reikia E, mes jau matėme, ką sakė komisija savo ataskaitoje. E, kalba eina ne vien tik tai apie statistiką. E, finansų atskaitomybės standartai naudoja pirminius fiskalinius duomenis. Europoje kyla problema su tais duomenimis, nes jie nėra suprantami, nenuseklus. E, neįsamus, kai kuriais atvejais e, e, jų negalima palyginti. Ir tai turi e, poveikį ir statistinėms sistemoms, ir finansų atskaitomybės sistemoms. Taigi mes iškėlėme štai kokią mintę. Europos Sąjunga taip pat ir politikos tikslais nori, kad fiskalinės atskaitomybės sistemos būtų aiškios, e, skaidrios, todėl mes e, na, šį klausimą turime spręsti, e, siekdami užtikrinti visų pirma fiskalinių duomenų skaidrumą. Tai prisidės prie geresnės atskaitomybės. Dabar, dabar kyla klausimas, gal galime visą tai daryti palaipsniui. Mes siekiame visiško skaidrumo e, tiek dėl finansinių e, pozicijų, tiek dėl pačio viešojo sektoriaus e, finansinės situacijos. Turiu omenyje vietos valdžią, centrinę valdžią, nes galų gale būtent šiais lygmenimis yra išnaudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi, kaip būtų galima pasiekti e, visiško skaidrumo e, palyginamumo. Jeigu šis tikslas būtų pasiektas, mes e, galėtumėm geriau pagrysti, kaip buvo panaudoti mokesčių mokėtųjų pinigai. Ir mes tiesiog siūlome sukurti bendrus apskaitos sistemus, kurie leistų, sakykime, praktiškai pasiekti tą skaidrumo ir palyginamumo tikslą. Žinia, kad e, šis e, projektas yra labai didelis, e, pareikalaus struktūrinę formą visoje Europos sąjunga, na ir kaštai, kurie bus patirti, bus dideli. Komisija savo ataskaitoje 2013 e, metais aiškiai apie tai kalbėjo. Be kita ko, komisija taip pat e, užsakė tam tikrą studiją, kurios tikslas yra geriau įvertinti tuos būsimus kaštus. Tačiau kol kas mes e, nežinome, kokios bus nacionalinės valstybių narių gyvenimo programos. Todėl mes tiesiog e, galime numatyti, e, kokie kaštai būtų patirti geriausių ir blogiausių scenarijų. Ir kai bus pastaty, nustatyti standartai ir gauta nacionalinė informacija, mes turėsime iškesnį vaizdą, kiek kainuos visą tai valstybėms narėms. Na ir galiausiai, pirmininkė, E, nuo 2013 metų e, daug kas atsitiko Europos Sąjungoje, pasikeitė e, ir finansinės atskaitomybės sistema viešuosiuose sektoriuose. Kalbant apie Europos viešojo standarto apskaitos standartus, tai jie ateityje sumažins patirimus kaštus. Dar buvo baiminamasi dėl mažų subjektų. E, pavyzdžiui, vietos valdžios struktūrų. 2013 e, metais komisija savo ataskaita, e, ataskaitoje sako, kad jos tikslas yra parengti ribotą apskaitos standartų sąrašą, kuriuo turės vadovautis tie maži subjektai. E, toks yra komisijos ketinimas ir mes tikėkime, kad sugebėsime pasiekti tą tikslą, nepakengdami tam e, skaidrumo ir palyginamumo tikslui. Dėkuoju. Wir danken Ihnen, der Kollege. Ačiū. Pone Černecki. Jei nieko nenorite pasakyti, tuomet pakeitimus reikia teikti iki kovo 11-osios. O balsuosime e, balandžio 7-ąją. Ačiū. E, šį darbo tvarkės punktą išnagrinėjome. Ir dabar tikrai reikia, kad čia būtų Ines. nes pagal darbo tvarkę pernėme prie šeštojo darbo tvarkės punkto jaunimo strategijos įvertinimo. pranešėjo atstovauja Jens Geier. Ponas Von, mūsų kolega, tai yra pakeliui ir netrukus čia pasirodys. Todėl norėčiau kai ką pasakyti šią temą. Kalbėsime apie Europos jaunimo iniciatyvą, strategiją ir tikrai džiaugiamės tuo, kad ji pradėta įgyvendinti, bet dar nežinome, ar sėkmingai. Vyko diskusijos tuo klausimu ir mums spaudimą darė biudžeto komitetas, kad skirtume pakankamai lėšų šiai svarbiai iniciatyvai. Valstybės narės taip pat pateikė savo nuomonę, kaip jos mato tą iniciatyvą įvairiose šalise. Ir pastebėjau, kad per tą laiką šią iniciatyvą pasinaudojo 110 tūkstančių jaunų žmonių Europoje. Atrodo, kad jį pasiteisina, tačiau yra tokių valstybių, kurios arba dar neįgyvendino tos iniciatyvos, arba ją įgyvendino tik ribotai. Tolesni žingsniai priklausys nuo e, e, įvertinimo. E, du, rengiamas 2015 bendras pranešimas dėl komisijos ir tarybos veiklos ir e, kultūros komitetas taip pat turi pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Pranešėja, pranešėjas pateikė tris klausimus ir ponas Von savo pranešimą parengė anglų kalba, todėl aš juos perskaitysiu anglų kalba. 2015 tarybos ir komisijos bendroje ataskaitoje pažymima, kad yra naujų kriterijų, kurių pagrindų reikia gyvendyti jaunimo gara, garantijų iniciatyvą. Ir kad pirmieji duomenys tik mus pasiekė ir reikėjo jas bendrinti. Uh, Taigi, kokių žingsnių imamasi siekiant užtikrinti, kad valstybėms būtų skiriama e, reikalinga parama, kaip komisija užtikrina, kad įvairios programos, taip pat ir kvalifikacijų užtikrinimo programa sutikia galimybę jaunimui įgyti ilgalaikės, o ne trumpalaikės darbo vietas. Pirmininkė, ačiū. Kiti kolegos. Ačiū. Džiaugiuosi e, tuo, kad esu šešėlinis pranešėjas dėl šio pranešimo. Iš tikrųjų, tai labai svarbus klausimas man. Ir pastarosius 12 mėnesių dalyvavau rengiant keletą pranešimų panašiomis temomis. Ir tai pakeitė mano nuomonę apie jaunimo programas finansuojamas iš ES fondų. Bet perim iškart prie mūsų svarstomos temos Man atrodo, kad praeitie e, buvo e, jaunimui skirtų programų finansavimo stygius, pristigo finansų, bet, o dabar, man atrodo, kad turime daugiau pinigų nei, ir nežinome, kaip tuos pinigus tinkamai panaudoti. Valstybėms sunku derinti e, fina, vis, visus finansus skiriamus iš skirtingų fondų ir numatytus jaunimui. Problema, kurią bandome spręsti, nėra tokia sudėtinga. Jaunimo nedarbas ir išsilavinimo stygius. Kodėl tuomet reikia tokių sudėtingų finansinių instrumentų toms problemams spręsti? Pateiksiu pavyzdį. Nors Europos socialinis fondas, um, Europos jaunimo garantija, Erasmus programa sulaukė daug lėšų, Tuo pat metu Erasmus programa skirta jauniemsiems verslininkams 2015-aisiais e, turėjo tik tai 55 milijonus eurų. Noriu paklausti, kokią sumą išleidome panašios svarbos temoms. jeigu finansuotume tik jaunimo užimtumo skatinimo programas trumpalaikiu metodu, e, pasitelkus subsidarumo metodą, tai nepasiteisins. Mums reikia skatinti jaun, jaunus žmonės, talentingus jaunus žmonės tapti verslininkais ir patiems kurti darbo vietas. Todėl turime viską supaprastinti, kaip ir pavyzdžiui, sanglaudos politikoje reikia didesnių, daugiau išteklių ir paprastesnio finan, paprastesnių finansavimo taisyklių. Tokia būtų mano nuomonė ir lauksiu informacijos rezultato apie tai, kaip įgyvendinama jaunimo garantijų iniciatyva. Žinau, kad Skandinavijos šalise jį gyvendinama sėkmingai, bet paskaičius Prancūzijos žiniasklaidą paaiškėja, kad e, ten nieko nevyksta. O kalbant apie 30 procentų. E, norėčiau pažymėti, kad, pavyzdžiui, 30 procentų universiteto absolventų yra su, sėkmingai sukūrę savo įmonės. Turime pamastyti, kaip tokią patirtį plačiau paskleisti, nes manau, kad reikia paskirti eksperimentinį projektą skirtą šiai temai. Pone Dlabajova. Ačiū pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi, kad vyksta keitimasis nuomonėmis šiuo klausimu. Renksime pranešimo projektą. Aš, aš esu žimtumo komiteto narė, bet turiu ir todėl turiu galimybę šį klausimą svarstyti iš, iš kelių e, perspektyvų. Turiu keletą klausimų komisijai ir keletą pasiūlymų. E, Visų pirma, džiaugiuosi tuo, kad yra pateikti pozityvus pavyzdžiai ir kad finansuojama e, pažangių praktikos pavyzdžių slaida per šią politikos priemonę. Buvau susitikusi su ponu Von, penktadienį lankiausi Londone, lankiausi darbinimo centre, buvo tikrai įdomu, sužinau, kaip jis finansuojamas. Įdomu tai, kad. E, taikomas individualus prožiūris jaunimą, kiekvieną jauną žmogų, kuris kreipiasi į tą centrą, tas centras įsteigtas tikrai ne, ne pačiame, e, nelabiausiai glestinčiame Londono rajone. Norėčiau, kad būtų panaudota e, valstybių pažangi patirtis, pavyzdžiui, įgūdžių gyjimas dirbant kaip Vokietijoje arba Austrijoje, tai labai geras e, metodas. Taip pat visada akcentavau, kad reikia švietimą sieti su užimtumu. Ir per, pakalbėsiu ir apie finansavimą. Turime jaunimui sutikti tokių įgūdžių, kurie bus pritaikomi darbo rinkoje. Žinau, kad komisija kartais reaguoja į parlamento raginimus. Šiandien, pavyzdžiui, Inge, nežinau, ar žinote, pradėtas įgyvendinti naujas eksperimentinis projektas apie e, mobilias stažuotės E, pameistrystės įgūdžius. Taigi noriu, kalbėdama apie šį klausimą, akcentuoti visų pirma, do, tai štai ką, duomenų patikimumas. Aš domėjausi duomenimis iš valstybių narių apie jaunimo garantijų iniciatyvą ir apie jaunimo užimtumo projektą. Mačiau, kad ne vis ne iš visos valstybės teikia duomenys. Ar komisija turi duomenys ir jei, tu, juos turi, ar jie yra patikimi? Uh, Kitas klausimas dėl kriterijų ir rezultatų šios politikos. Vis daugiau kalbame apie biudžetą orientuotą į rezultatus, tačiau šioje srityje kriterijai ir rezultatai yra dar sudėtingesnis klausimas. Nes kas yra apčiupiamas rezultatas, jei jaunas žmogus e, įgyja įgūdžių, kurie jiems naudingi visam gyvenimą, ar tai yra rezultatas, arba įgyja įgūdžių, kurie jam pasidarnaus 3 metus, 5 metus. Kaip vyksta diskusija dėl kriterijų ir rezultatų šiuo klausimu komisijoje? Ir galiausiai, manau, kad jaunimo politika turi papildyti kitų sričių politiką, užimtumo, švietimo, skaitme, skaitmeninės vidaus rinkos, sveikatos apsaugos, sporto politiką. Uh, E, mums reikia strategijų, kad pasiektume e, matomą poveikį. Taigi, ką komisija daro, kad užtikrintų visų šių politikos ryčių jungtinį sinerginį poveikį? Ačiū. Aš pati norėčiau paklausti kai ko dėl šio svarbaus dalyko. Kaip komisija gali paaiškinti, kad bendroji rinka visiškai nefunkcionuoja šioje srityje? Jeigu yra judumas, tai tada žmogus iš A šalies vyksta į šalį B e, ir dirbti žmonės senėja ir Mm, atrodo, kad e, galima būtų važiuoti kitur ieško į darbą. ES 38 procentai žmonių e, nebaigia mokyklos. Matome, kad e, judumas tikrai neveikia. Kodėl bendroji rinka, laisvas žmonių judėjimas, kodėl neveikia tai? Mano apygardoje kuo labiau išsilavinęsis į tuo, uh, turi geresnės galimybės, bet reikia pagalvoti, kaip padėti, kaip galima greičiau žmonėms. Reikia ir ilgalaikių priemonių, reikia tam tikrų struktūrų, tai reiškia laiką, o laikas reiškia prarastas galimybės. Pone Ajala Sender dabar pasakys. Atsiprašau, dėl asmeninių priežasčių turėjau išeiti iš posėdžio trumpam. Uh, Norėčiau padėkoti ponui Vauganui. E, žinome, kad dabar vyksta labai rimta kampanija ir labai tikiuosi gero rezultato. Dabar pasižiūrėkime į šalis, į jaunimo nedarbą. Pavyzdžiui, mano šalyje E, didžiulis, e, didžiuliai yra skaičiai ir mes turime galvoti, kaip spręsti problemas. Mes e, kaip pavyzdį laikome Vokietijos sistemą, dviejopą sistemą, kai žmogus mokosi ir taip pat įgauna profesinių įgūdžių ir tokiu būdu patenka į darbo rinką lengviau. Bet taip pat reikia galvoti suprasti, kad e, įmonių, Vokietijos įmonių prisimti įsipareigojimai vargu ar gali būti lengvai pasiekiami, užtikrinami kitur. Pavyzdžiui, tokiuose šalyse kaip mano, kur nepaprastai daug jaunų žmonių neturi darbo, tai yra baisi tragedija. Žinome, kad daug žmonių išvyksta. Uh, po daugelio metų matome tą tendenciją, kad daug jaunų žmonių išvažiuoja. Aš pati su kolega Simonu e, susitikome su ispanų grupe. Jie atvyko iš jo apygardos rinkimų ir kalbėjome apie jiems aktualius dalykus, bet taip pat reikėtų turėti mums galimybę užtikrinti palyginamumą sistemų. Uh, manau, kad yra problemų dėl strategijos e, pačios visos struktūros. Aš norėčiau paklausti, kaip strategija galėtų padėti pakeisti kai ką, kaip e, gerąją teigiamą prasme galėtų pakeisti kai ką, pavyzdžiui, įmonėms e, suteikti daugiau paskatų mokymo srityje, kaip galima būtų sukurti papildomas paskatas. Mano šalyje, pavyzdžiui, yra daug problemų ir kitas dalykas - jauni pabėgėliai, nes daug žmonių, kurie atvyksta iš daug pabėgėlių, yra jauni žmonės. Kaip Jūs galvojate, ši strategija ir jos pozityvėjai elementai galimybės pakeisti realybę galėtų taip pat prisidėti prie tų jaunuolių integracijos, e, kurie taip kaip ir kiti jauni žmonės atsiduria tokioje situacijoje. Ponas Celeris. Dėkuoju, pirmininkė. Kodėl ši bendroji rinka neveikia? Todėl, kad paklausa netitinka pasiūlos labai sudėtinga e, paklausą patenkinti, jeigu, pavyzdžiui, yra daug e, kultūros ir ties darbuotojų ir sociologų. E, žmonių reikia, kurie. Mm, matome, kad žmonės, kurie studijuoja informacinės technologijas, jiems pasiseka geriau. Ir kyla klausimas, kvalifikuotų darbuotojų, ar visi nori e, studijuoti automobilių elektroniką ar automobilių gamybą. E, galbūt tai, bet jeigu reikia dirbti naktinėje pamainoje, tada mažiau žmonių e, atsiranda tokių, kurie norėtų dirbti tokį darbą turime žiūrėti, kur kūriamos darbos, darbo vietos, kur ekonomika auga. Jeigu ekonomika pradės aukti 2-3 procentais, tai atsirasti darbo vietų. Būtent taip yra daugelie valstybių narių. Nereikia, reikia nepamiršti ir tų, kurie e, gyvena prastesnėmis socialinėmis socialinėmis sąlygomis prieš 20 metų iki apie 15 procentų, pavyzdžiui, jaunų žmonių mano regione neturėjo darbo, dabar situacija pasikeitė. Taip pat reikia e, jau ankstyvame etape užtikrinti ryšį tarp mokymo įstaigų ir e, darbo vietų verslo. Tai nelengva pasiekti, nes nei mokyklos, nei verslas ne, nepuola to daryti. Tai reiškia, kad atsiranda visa karta žmonių, kurie priklauso nuo socialinių pašalpų, socialinės paramos. E, kažkada kažkas paklausė jaunų žmonių, viena vyrukas pasakė, aš noriu būti futbolo žaidėjas, o mergina aš gyvensiu iš socialinių pašalpų. Uh, reiškia, tai rodo, kad problema yra labai sudėtinga ir reikia labai rimtų kompleksiškų sprendimo būdų, reikia įtraukti įvairius jaunimo e, biurus, reikia galvoti, kaip įtraukti verslą, kaip užtikrinti mokymą. Ir taip pat nepamiršti kitų svarbių veikėjų. Reikia ir tam tikrų specialių centrų, kurie užtikrintų mokymo galimybės Bet e, pirmiausiai mums reikia e, kelti informuotumą, didinti informuotumą apie galimybės keliauti Europoje, apie mainus. Pavyzdžiui, e, Berliną neseniai buvo atvykę nemažai jaunų ispanų, kurie praleido tam tikrą laiką, bet paskui grįžo namo, nes problemų buvo dėl kalbos, dėl įgūdžių, nes įgūdžiai, kurie ar mokymas Ispanijoje skiriasi nuo e, Vokietijos tradicijų. Taip pat kai kurie žmonės e, po dviejų mėnesių galvoja, kad e, jau pasilgo namų ir išvyksta. Ma, problemas yra labai sudėtingos. Ir mes turėtume siekti, vengti pagundos, pabandyti viską išspręsti per porą mėnesių ar porą metų. Taip pat mes turime pasimokyti vieni iš kitų, labai teisingai buvo pasakyta. Galbūt Vokietijos pavyzdys gali būti naudingas kitiems. Ispanijoje. Galbūt Ispanija gali pasimokyti iš e, Vokietijos. Pavyzdžiui, kitas dalykas galbūt galima e, dar besimokant galima gauti tam e, tikrą atlygį, e, jeigu atliekama ir darbinė praktika yra jau tie dalykai taikomi ir mes galėtume galbūt pasimokyti iš jų, perimti juos. Pinigai taip padeda, bet taip pat reikia ir gerų struktūrų, reikia aiškiai apibriežti problemas ir reikia suvokti, kad Švedijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje problemos yra skirtingos, bet reikia išsamei kalbėti apie tai. Ačiū. Ponas Kasman iš užimtumo generalinio direktorato komisijos prašome. Dar yra vienas komisijos atstovas. Prašome, pasirinkite, kuris kalbės pirmas. Ačiū pirmininkė. Esu iš užimtumo generalinio direktorato ir pakalbėsiu apie keletą dalykų, kurie buvo čia paminėti ir susiję su finansavimu. Pradžioje norėčiau pateikti Jums paaiškinimą ko mes tikimės, kas atsitiks per naująjį programavimo laikotarpį su socialiniu fondu, su jaunimui skirta iniciatyva ir vėliau pakalbėsiu apie tai, kokia yra situacija su įgyvendinimo. Vėliau atsakysiu į užduotus klausimus. Taigi, kalbant apie mūsų lūkesčius, Įdomių skaičių galėsite pamatyti 16 straipsnio ataskaitoje. Ataskaita buvo pristatyta Europos parlamente Ir ten yra kalbama apie e, dėrybą susijusią su partnerystėmis ir operatyvinėmis programomis. Ten yra pristatomi valstybių narių e, ketinimai pagal tas programas ir pagal atskiras temas. Ir ten yra atskiras skyrius skirtas e, jaunimo iniciatyvai. Pateiksiu keletą jums statistinių duomenų. Kalbant apie lūkesčius, 3,1 e, milijonas e, asmenų, kurie šiandieną neturi e, darbo, turėtų dalyvauti jaunimo iniciatyvoje. Tokie yra mūsų lūkesčiai. 1,6 milijono bedarbių turėtų gauti darbo pasiūlymą, turėtų tęsti mokymus, po to, kai e, sudalyvavo e, minėtoje jaunimo iniciatyvoje. Dar dalis e, bedarbių, šiandienos bedarbių, turėtų gauti darbo pasiūlymą arba įsidarbinti po to, kai sudalyvaus jaunimo iniciatyvoje. Šie skaičiai parodo, kad ši iniciatyva E, yra skirta plačiam ratui žmonių. 6 e, milijardai eurų jau yra skirti šiai iniciatyvai, tačiau be to e, yra skiriama ir ESF parama socialinio fondo programa, kuri yra skirta integruoti jaunimą į darbo rinką. Tai e, ši parama siekia 12,7 milijono eurų. Būtent tiek lėšų yra skiriama vien tik tai jaunimui. Bet, to, bet tai ne viskas. 11 milijardų eurų e, turėtų būti skirta e, modernizuoti darbo rinkų sistemas. Akivaizdu, kad e, jaunimas e, bus tikslinė grupė, kuriai bus reikalingos tos reformos. Dar 26 milijonai eurų bus skirti reformuoti e, švietimo sistemas. Ir vėlgi šiuo atžvilgiu mes kalbame apie pagrindinę tikslinę grupę, tai yra jaunimą, e, kuriam bus skirta ši parama. Taigi e, tokie skaičiai buvo parengti atlikus pirmąją iniciatyvos analizą. Dabar kokia yra situacija su įgyvendinimu? Jeigu pažvelgsime į jaunimo iniciatyvą, matysime, kad e, didėja e, iniciatyvos dalyvių skaičius ir jos įgyvendinimas. 2015 e, metais e, gruodžio pabaigoje 3,3 milijardai kaštų buvo priskirti operatyvinės veiklos kaštams. Ir 34 veiksmai E, jau yra atrinkti ir turėtų būti finansuoti pagal šią iniciatyvą. Matome, kad e, ši e, sistema, ši parama yra skirta individams, individualiems veiksmams, projektams ir lėšos yra daugiausiai skiriamos mokymams, stažuotėms, įsidarbinant pirmą kartą. Taigi toks būtų e, iniciatyvos įgyvendinimas. E, kai kurios valstybės narės aiškiai pasakė, kad e, ankstyvas finansavimas, dėl ko buvo sutarta pereitais metais, ženkliai prisidėjo prie to, kad paspartėtų iniciatyvos įgyvendinimas. Dabar mes turime dar palaukti šiek tiek informacijos, duomenų, kad matytumėm bendrą vaizdą. Ir nuo gegužės mėnesio lauksime įgyvendinimo ataskaitų, kurios e, bus susijusios ne tik tai su jaunimo iniciatyva, bet ir su ESF parama. E, komisija e, pateiks savo ataskaitą šiuo klausimu šių metų antroje pusėje. Dėl jūsų užduotų klausimų. Kaip komisija žino, kad duomenys yra patikimi? Labai svarbus klausimas. Vienas iš dalykų, ką turi daryti e, valstybės narės prieš prašydamos kompensuoti išlaidas, jos turi paskirti e, kompetitingas institucijas, o jos gali būti e, paskirto, paskirtos kompetitingomis tik tada, kai turi atitinkamas auditavimo sistemas. Kai visa tai yra patikrinama, gali būti pradėta kompensuoti už patyta, e, patirtas išlaidas. Kitaip sakant, mes reikalavome, kad būtų sukurtos tinkamos stebėsinos sistemos. Dėl rodiklių ir dėl rezultato. E, jūs esate teisūs, kad šiuo laikotarpiu yra e, orientuojamasi ir į veiklą, e, todėl nustatyti atitinkami veiklos rodikliai ir e, jaunyvo, jaunimo garantijų iniciatyvai ir ESF atžvilgiu. E, pavyzdžiui, kalbant apie jaunimo įskirtą iniciatyvą, mes žiūrime, kokia yra jaunimo situacija sudalyvavus arba gavus ESF e, paramą ir kokia yra situacija po šešių mėnesių. Būtent tokią informaciją pat, turi pateikti valstybės narės metinėse įgyvenimo ataskaitose. Dabar dėl bendros rinkos, kodėl ji neveikia šiuo atžvilgiu e, galbūt pakalbėsiu tik apie iniciatyvą, kuri mm, yra labai mano svarbi, mano pirmieji darbo metai. Būtent e, ši iniciatyva yra skirta E, jaunimui, kuris nori įsidarbinti arba surasti savo pirmą darbo vietą kitoje valstybėje narėje. E, tokia iniciatyva e, suteikia galimybę įgauti pirmo darbo įgūdžių. Dėkuoju. Ačiū, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau nutiesti sąsąs tarp jaunimo strategijos Ir ką tik aptartų klausimų, taip pat pakalbėti apie jaunimo strategiją ir kokių veiksmų įmamės švietimo srityje ir įgūdžių pripažinimo srityje, nes tai papildo mano kolegos iš užimtumo direktorato pasisakymą. Užimtumas yra vienas iš aštuonių jaunimo strategijos skyrių, kurią rengėme. Šią strategiją bandoma, bandome E, panaudoti jaunimo potencialą, žmonių, atskirų žmonių potencialą ir gerinti aplinką, kurioje jaunimas galėtų pasiekti sėkmės. Per pastaruosius kelis metus, ir apie tai ypač kalbama mūsų gyvendinimo ataskaitoje 2013-2015 metų, e, jaunimo garantijų srityje dar reikia padirbėti, kad užtikrintume, kad pasiektume rezultatų. Reikia įtraukti ir kitas sritis, pavyzdžiui, konkrečiai švietimo, užimtumo sritį, bet taip pat socialinių paslaugų, būsto jauniems žmonėms klausimą. Tik tai imdamiesi pastangų visose šiuose sritise kartu pasieksime sėkmės. Jau pasiekėme pažangos, bet taip pat aišku, kad ir ES mastu, ir valstybių narių mastu reikia tas pastangas toliau plėtoti. Dabar perinu prie švietimo ir klausimų, ir, ir su įgūdžiais, įgūdžių ir užimtumo klausimų. Kaip matote iš ataskaitų, e, vertinant rezultatus yra E, džiuginančių rezultatų. 82 procentai e, jaunų žmonių lankiusių mokyklą ją, ją baigė. Taip pat nelankančių, žmonių, nelankančių mokyklą jaunuolių skaičių sumažėjo 11 procentų. Nuo 2014 11 procentų sumažėjo. ir nuo 2009 iki 2014 jų sumažėjo 37,9 procento. Dar vienas dalykas. Svarbu, kad įgūdžiai, kuriuos įgėjo jauni žmonės, būtų pripažinti. Čia pasiekėme pažangos, kalbant apie formalų išsilavinimą, bet dar reikia dirbti pripažinimo prisrityje, taip pat uh, užtikrinant, kad būtų pripažinti įgūdžiai įgyti e, baigus ne, neformalaus išsilavinimo, neformalaus mokymosi e, kursus. Taip pat ypač akcentuočiau profesinio mokymosi sritį. Mokymasis e, e, dirbant. Tai ypač akcentuojama Erasmus Plus programoje. Čia išduodame taip vadinamą jaunimo pasą Ir, kiek žinau, jų išduota jau 500 tūkstančių. Ir dabar turime įvertinti, kaip tie įgūdžiai ir kitos kvalifikacijos pripažįstamos nacionaliniu lygmeniu. Tuo tarpu šalių vyriausybės įgyvendina dvi programas, tam skirtas Baltijos šalise, o kitos šalis taip pat uh, E, naudojasi jaunimo paso sistemas ir atitinkamai pritaiko savo sistemas. Pirmininkė, tu apsiribosiu. Ačiū. Ačiū. Buvo tikrai įdomu. Daugiau niekas neprašė žodžio. Ponas Gajeris, ne. Pone Jala Sender, ne. Kovo 15 13 svarstysime nuomonės projektą. E, pakeitimus reikia pateikti iki kovo 26-osios. Dabar pagal arba yra kiti klausimai. Neturiu jokių siūlymų dėl kitų klausimų. Kitas mūsų posėdis vyks kovo 30-ąją, prasidės 9 ryto. Ačiū visiems. Baigėme šiek tiek anksčiau nei įprastai. Linkiu visiems gero vakaro ir iki kitų susitikimų. Posėdis baigtas.